Uh, Brangus kolegos, pradėkime 14 darbo tvarkės klausimą. Noriu pasveikinti Roberto Gualtierį, ekonomikos komiteto pirmininką, kuris atvyko pas mus. Kalbėsime apie grinųjų pinigų kontrolę, tų, kurie išvežami ir įvežami Europos Sąjungą. Dirbame kartu, spręsdami tokius svarbius klausimus su ekonomikos komitetu. Dar norėjau pasakyti, kad E, dar kartą noriu pasveikinti ekonomikos komiteto narius atvykusius pas mus. E, mes ne pirmą kartą pagal 55 taisyklę dirbame, rengdami, svarsydami teisės aktą ir mes jaučiame e, ekonomikos komiteto įnašą tokiuose srityse kaip kosterizmu, organizuotų nusikalstamumu Mes iš tikrųjų turime imtis priemonių, e, siekdami užkirsti kelią e, teroristinės ir nusikalstamos veiklos finansavimui. Tai yra labai svarbus dalykas. Dabar norėčiau suteikti žodį Robertui Gualtieri, kuris pristatys šį klausimą. Dėkuoju, noriu pasakyti, kad man labai malonu e, dalyvauti šiame posėdėje ir dirbti pagal 55 e, taisyklę vėl šią procedūrą su jūsų komitetu, nes e, rengdami dokumentus dėl pinigų, kovos pinigų plovimu puikiai dirbome ir tikimės, kad dėl grinųjų pinigų kontrolės e, taip pat dirbsime kartu sėkmingai, tai yra labai svarbi priemonė kuri skirta e, spręsti pinigų plovimo problemas, mokesčių vengimo, taip pat teroristinės veiklos finansavimo. Nebesiplėsiu ir manau, kad dabar jau galime pradėti mūsų posėdį ir apsvarstyti pranešimų projektą, kuris yra tikrai labai geras. Dėkoju. Dabar noriu suteikti žodį ponui Lopesui Aguilar, kuris yra mūsų pranešės. Juan Fernando, penkioms minutėms prašom. Ačiū, ačiū abiems pirmininkams, Klaudai Morais ir ponui Gualtieri, kad suteikė man galimybę pristatyti uh, pranešimo projektą apie mm, grinųjų pinigų įvežamų į ES ir išvežamų iš ES kontrolę. Taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui, kad surengė šį specialų susitikimą su mūsų abiejų komitetų, tikrai nelengva. Buvo tą padaryti, mes dirbame kartu, ekonomikos e, komitetas, piliečių laisvių komitetas, kalbame apie kovą su terorizmu ir apie uh, būdus skirtus nutraukti finansavimui teroristinės veiklos ar e, rimtų tarptautinių nusikaltimų finansavimą užkirsti. Darbas tikrai yra neblogas, kol kas abu komitetai dirbo labai neblogai, Libė ir Egon. Mes su ponė Delvo e, gana sėkmingai dirbame, ji kalbės iškart po manęs, kalbės pagal savo e, kompetencijos e, sritį. Mes su savo komandomis tikimės parengti e, gana greitai pranešimą ir tikimės, kad sėkmingai dirbsime toliau. Kova su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu ir priemonės, kurių reikia imtis ES lygmenių, pirmiausiai e, užkirsti kelią finansavimui nusikalstamos veiklos. Reikia pasakyti, kad mes turime e, E, peržiūrėti nacionalinės taisyklės šioje srityje ir m, mm, taip pat bus panaikintas e, senasis reglamentas. ES požiūris bus taikomas tam, kad būtų galima kontroliuoti grinųjų pinigų judėjimą į ES ir iš ES. Gos tada bus galima užtikrinti gerą vidaus rinkos funkcionavimą ir apsaugoti ES piliečius bei įmonės e, pasienio pareigūnai e, yra pirmieji, kurie už tai atsakingi, kadangi jie kontroliuoja piliečius, taip pat siuntas, nacionalinių muitinių administracijų bendradarbiavimas turi būti sustiprintas tam, kad būtų galima išvengti galimybės apeiti kontrolę prie es išorinių sienų. 2016 m. gruodžio mėnesį komisija patvirtino visą eilę priemonių skirtų sustiprinti ES teisiniai sistemai, e, kovos su pinigų plovimu srityje, e, kovos su neteisės pinigų srautais. Taip pat numatoma priemonės e, tokios kaip turto konfiskavimas ir veiksmų planas yra parengtas kovos su terorizmu. Uh, 2016 metais vasario mėnesį, įskaitant kovą su finansavimu teroristinės veiklos. Ir e, dabar svarstame reglamentą dėl grinųjų pinigų kontrolės. Jis buvo pirmiausiai patvirtintas 2005 metais. Teisinis pagrindas 114 straipsnis ES veikimo sutarties mes sieksime suartinti valstybių narių teisės nuostatas, kad užtikrintume geresnį e, vidaus rinkos funkcionavimą ir taikysime 33 straipsnį. Tai yra glaudesnis muitinės organizacijų e, bendradarbiavimas ir taip pat Europos komisijos bendradarbiavimas su jomis. Siūloma, kad būtų sugriežtinta kontrolė asmenų įvažiuojančių į ES išvažiuojančių ir Mm, numatyta riba lėšų, kurias e, galima įvežti ar išvežti yra 10 tūkstančių eurų arba e, vertingos prekės, kurios e, vežamos kaip siuntiniai ir siunčiamos kaip turtas. Ir mūtinės deklaracijos riba žemutinė yra 10 tūkstančių eurų Ir taip pat turime siekti, kad būtų geriau keičiamas informacija tarp valstybių narių ir keis informacija dėl tokių dalykų kaip grinėjai pinigai, auksas, kitos vertingos prekės. Taip pat reikia kontroliuoti iš anksto apmokėtas mokėjimų korteles. Iki šiol e, tokios kortelės nebuvo kontroliuojamos neįtrauktos į dabartinę muitinės deklaraciją. E, taigi e, dabar tokios papildomos priemonės bus įtrauktos į pasiūlymą. Tokiu būdu kompetentingos institucijos bus ga, galės taip pat sulaikyti laikinai uh, e, grinuosius pinigus, uh, jeigu uh, jų sumos viršys mano minėtą sumą. Uh, ir jeigu kils tarimas, kad tai gali būti susijęs su neteisė veikla. Dabartinėme reglamente to nėra ir mes bandome sustiprinti reglamentą ir praplėsti jo apriepti. Galiausiai reglamento tikslas užtikrinti, kad vienodai būtų vykdoma kontrolė įgyvendinimo galiomis, kurios bus suteiktos komisijai dėl, pavyzdžiui, rizikos valdymo taisyklių, informacijos keitimosi, komunikavimo siekiant užtikrinti, kad duomenų keitimosi sistemos bus veiksmingos, kad valstybės narės deramai teiks informaciją komisijai. Ir visa tai e, bus e, turbūt paaiškinta ponios Delvo. E, ji kėlė klausimus dėl grinųjų pinigų E, ir prašoma taikyti Rygos valdymo ir vertinimo sistemą, įgyvendinimo priemonių ir nuostatų, kurios leistų sustiprinti e, informacijos mainus e, per specialią sistemą. Ir kalbama apie specialų ES žvalgybos padalinį. Tiek svarbiausių elementų, tačiau e, reikia pasakyti, kad mes kartu su ponė Delvo esame pasirengę e, toliau dalyvauti diskusijose su jumis. O dabar ponė Delvo pristatys ekonomikos e, dalį šio pranešimo. Pone Delvo, prašom, žodis jums. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, gerbiami pirmininkai. Tikrai puikiai dirbame kartu su kolega, jisai pristatė labai gerai klausimą ir aš dabar tik tai pateiksiu mūsų, pristatysiu mūsų siūlomus pakeitimus. Mes antrą straipsnį siūlome įrašyti papildomai dėl e, pinigų grinųjų mm, vežėjų ir mums atrodo, kad tai yra labai svarbus dalykas. Siūlome papildyti trečią straipsnį dėl deklaracijos, kad būtų galima užtikrinti didesnį veiksmingumą, galėtų kompetentingos institucijos geriau dirbti. Taip pat aštuntas straipsnis mes siūlome sumažinti terminą, per kurį kompetentingos institucijos turi pateikti informaciją apie apie deklaracijas finansinės žvalgybos skyriui, padaliniui. Jeigu, pavyzdžiui, yra įtarimų, tai procedūros turi būti paspartintos. Toliau 13 straipsnis - sankcijos už nedeklaravimą e, grinųjų pinigų. Tai yra valstybių narių kompetencija, bet mes taip pat E, turime pasakyti, kad labai skiriasi nuobaudos tarp valstybių narių ir reikia e, siekti išvengti tam tikro turizmo e, finansinio ir norime, kad tarp 20 ir 40 procentų būtų numatoma suma, kaip konfiskuojama už tai, kad nebūtų deklaruojama uh, E, kad būtų galima užkirsti kelią nusikaltimams, kurie būtų finansuojami tais pinigais. 15 straipsnis norime užkirsti e, kelią tam, kad asmuo keistų ES valstybės nares ar teiktų skirtingą informaciją. Ir dėl to norime, kad visos valstybės narės dalytųsi informaciją. E, norime, kad būtų keičiamas įmuitinės informacijos e, sistemoje tokia informacija ir nereikėtų e, galvoti apie tai, kad bus įkurtos naujos kažkas struktūros, turi būti įkurtos e, keistis informacijai. Dabar dėl deleguotojų ir gyvenimo aktų. Komisija deleguotais aktais gali keisti priedą reglamento dėl skirtingų e, kategorijų prekių, pavyzdžiui, įtraukiant auksą, e, iš anksto apmokės korteles e, ir panašiai, be grinųjų pinigų reikia reaguoti greitai ir dėl to mes matome tokią galimybę, kadangi kartais tam, kad būtų užkirstas kelias tam tikram įvežimui valiutos. Ir dėl techninių taisyklių keičiant reglamentą bus galima priimti tokius aktus. O dėl kriterijų, dėl įtartino elgesio mes manome, kad tai nėra techninis klausimas. E, tai yra labai jautrus klausimas ir siūlome, kad tie kriterijai būtų tvirtinami deleguotaisiais aktais, o ne įgyvendinimo aktais. Ir paskutinis dalykas e, dėl ko kilo taryboje diskusijų, tai yra grinųjų pinigų siunčiamų paštu ar siuntomis klausimo. Kol kas reglamentas nenumano, ne, nenumato prievolės deklaruoti ir kilo klausimas, ar nereikėtų numatyti tokios prievolės. Mes uh, suprantame, kokie yra argumentai, tai bet yra ir praktinių problemų tokioms deklaracijom. Pavyzdžiui, kas užsims jomis, kas užpildys tokią deklaraciją, ar siuntėjas, ar gavėjas. Ir taip pat kokios, kokia valstybės narės institucija būtų atsakinga už tokias deklaracijas, nes labai dažnai e, lėšos į ES pakliūva e, į, į vieną šalį, o paskirtis yra kita šalis, kita valstybė nariai mes e, numatėme peržios nuostatą reglamente ir e, būtų, pavyzdžiui, įvertinta tokia galimybė ir atliekant peržiūrą, e, pavyzdžiui, būtų nustatyta, kad tokia prievalė įvedama praėjus trejams metams po reglamento taikymo pradžios. Taigi mes iš principo neprieštaraujam tokiam dalykui. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Ir dabar šešėliams ir e, pranešėjams ir EPP ekono e, komiteto vardu dvi minutės. Ponas Martišėlė. Dėkoju. Dėkoju ir už įdirbį, nepaprastai įdomus pranešimo projektas, kalbain apie itin svarbę temą. Tai yra apie tai, kaip galima būtų grinosmis lėšomis finansuoti nusikalstamą veiklą. Nepamirškime, kad gyvename teisinėje, o ne policijos valstybėje. Taigi, e, svarbiausia, reikėtų nekurstyti įtarimų atmosferos ir nesuteikti policijos teisėtvarkos e, muitinių institucijoms e, pernelik plačių įgaliojimų. Pavyzdžiui, daroma nuoroda į e, komisiją ir taip pat tokius atvejus, kai pervežama grinųjų pinigų suma yra mažesnė nei nustatyta riba. Pavyzdžiui, vartojamas tokias savokas kaip įtarimas, įtariamasis. Taip, gali būti, kad įvykdyta nusikalstama veika, veika, įtarimas ir taip toliau. Aš manau, kad svarbiausia nubrėžti aiškę takoskirą tarp teisinės valstybės ir policijos kontroliumas valstybės ir pranešėjas e, turėtų numatyti tokias nuostatas, pagal kurias policijos tarnybos negautų neribotų įgaliojimų persiekyti ES pilietį vien dėl to, kad egzistuoja įtarimas. Aš pasisakau už tai, kad būtų nustatytos aiškios taisyklės. Taip, ta 10 tūkstančių 000 eurų ribą, gal dar galima ir sumažinti, kaip ten bebūtų reikalingos labai aiškius nuostatos ir aiškus parametrai. Be to turėtume pagalvoti ir apie informacijos kaupimą ir saugimą, be to ir apie informacijos konfidencialumą. Nes, tarkim, yra informacijos apie pinigų turėjimą ir tai neturėtų būti jau savaime laikoma nusikalstama veika. Tarkim, pas mus Italijoje vis dar gan plačiai atsiskaitoma grinaisiais e, pinigais. Ir dėja, daug parduotuvių, pardavėjų neturi galimybės e, priimti mokėjimus elektroniniu būdu. Be to, dar turime pagalvoti ir apie virtualias mokėjimo priemonės ir vadinamosius bitkoinus. Pavyzdžiui, vakar Italijos prokuratura e, kaip tik pranešė, kad nusikalstamos organizacijos vis plačiau nu-, naudoja tokias mokėjimo priemonės. Ir, kaip žinia, susidurime su naujais iššūkiais, kai tenka vykdyti tokių nusikalstamų veikų prevencija, kai naudojamos tokios nu, mokėjimo priemonės. Toliau. Ponas Adamov. Ar prašote žodžio? Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos pasisako pono e, komidio radės e, vardu. Jis yra EPP pranešėjas. Atsiprašau jo vardu už tai, kad jis negalėjo atvykti į šį posėdį. Per pastaruosius trejus metus ES sugriežtino saugos priemonės, ypač priemonės skirtas kovai su organizuotu nusikalstabumu ir terorizmu. Ir tikslas, aišku, užtikrinti didesnį saugumą Europoje. Na ir e, didesnių nei e, 10 tūkstančių eurų pinigų srautų e, į ES ir iš ES e, ribos, tai tiesą sakant, tai yra alternatyva e, griniesiams pinigams ir tikslas yra pagerinti tarp valstybinį institucijų bendradarbiavimą. E, Taip pat š, vėlgi penktosios pagrindų direktyvos e, kovai su pinigų plovimu. Mm, taip pat svarbus dalykas ir norėčiau paraginti nesumaišyti tos penktosios pagrindų direktyvos ir šio reglamento atitinkamų nuostatų. Šio, e, šie abu teisės aktai turi papildyti vienas kitą ir reikia nepamiršti jų skirtumų. E, mano atstovavimas kolega džiaugiasi būsimų abiejų kompetitingų komitetų bendradarbiavimu. Dėkuoju. Berto Liukė. Berto Liukė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pasisakysiu vokiškai. Dėl. Taigi ECR frakcijos vardu noriu pasakyti, kad e, siūlymo reglamento tikslus pilnai palaikome Manau, kad e, visas frakcijos sutarė dėl to, jog nepaprastai svarbu užkirsti kelią nusikalstamai veikai, kuri be kita ko finansuojama per grinų pinigų srautus į Europos Sąjungą. Todėl reikėtų užkirsti kelią, kad jau net sienos nekirstų šie pinigų srautai. Tačiau reikėtų žvelgti iš tai, ką, kad e, tokios E, priemonės neturėtų pakengti nekaltiems e, piliečiams, kurie atvyksta su grinom lėšom į ES ir šios išvyksta. Todėl e, reikėtų mm, pagalvoti apie proporcingumą, nes nuo to priklausys ir šios priemonės sėkmė. Na taip, dėl mm, tų formų išvykstant, atvykstant jas nuolat tenka pildyti ir klausimą, ar neviršima mano vežama pinigų suma 10 tūkstančių JAV dolerių. Ir kyla klausimas, kiek žmonių turinčių nusikalstamų ketinimų iš tikrųjų teigiamai atsako, pildydami formularus, kad taip, mano viržama pinigų suma viršyje 10 tūkstančių JAV dolerių ir ar eurų ir kurie iš tikrųjų dekl tų deklaracijų pagrindų yra sulaikomi. Todėl tikrai pagalvokime, ar tai, kas čia siūloma, iš tikrųjų padės mums sėkmingai persikėti nusikalstamą veiklą. Ir čia panašiai kaip kolega Matušėlič. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Tai yra, mm, mes pirmiausia turėtume orientuotis į įtarimą. Ir galbūt reikėtų atsisakyti tokių įprastinių apklausimų, kai kiekvienas turi taip ko ne automatiškai pateikti informaciją, galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti veiklai, mūtinių veiklai, kai yra pagristas įtarimas ir tuomet reikia taikyti tinkamas priemonės. Bet, aišku, esu pasirengęs bendradarbiauti su kitais šešėliniais pranešėjais ir renkti kartu pasiūlymus e, vertinti ir komisijos, ir mūsų pranešėjo pasiūlymus. Šiaip džiugu, kad pranešė siūlo sugriežtinti kai kurias apibrištis ir iš principo manau, kad yra teisinga, kad reikėtų sustelkti ne vien tik tais į grinasis lėšas, bet ir kitas vertingas prekes, tačiau vėlgi reikėtų galvoti apie praktinį priemonių taikymą praktikoje. Tarkim, jeigu žmogus turi brangų Rolexo laikrodį, ar tai jau iš karto yra priežastis įtarimui. Taigi, e, vert vertingi daiktai, kai jie yra vežami į ES, ar tai tikrai yra pakankamas įtarimo pagrindas. Ir beje, mm, gali būti, kad e, bagaže yra paslėpiami deimantai, kurių šiaip ar taip nerasi, arba tos iš anksto apmokėtos kortelės. Ir tiesiog e, prane, vežėjas e, deklaracijoje nuneigia, kad turi tokių vertingų daiktų ir kaip e, nustatyti, ar yra tokių vertingų daiktų, jeigu nėra pagristo įtarimo. Taigi galbūt e, reikėtų mm, atsisakyti tokių tikrinimo mechanizmų, kai nėra pirmiausia orientuojamas į įtarimą. Ačiū, turiu ponas Dalton, lybė ir šiandienis pranešėjas. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams už darbą gana sunku dirbti, kai du komitetai turi renkti pranešimą. Mes suprantame, kad ankstesnis reglamentas dėl grinųjų pinigų kontrolės e, e, sukelia 10 tūkstančių deklaracijų pateikimo per metus e, ir pažeidimų yra nemažai. Taigi reglamentas e, veikia, ir, bet ir turime suprasti, kad nusikaltėliai pristaiko ir mes turime prisitaikyti. Kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu yra labai svarbus prioritetas, o šio pranešimu ir siekiame tai padaryti įvairiais būdais, praplečiant pirmiausia grinųjų pinigų apibriešti. Tačiau išplėsdami tą apibriešti ar darydami kitus pakeitimus turime būti atsargus. Tas balansas, apie kurį kalbėjo PP e nariai, yra svarbus. Ir jeigu žmonės teisėtai veža grinuosius pinigus, tai mes, mes juk kalbame čia apie žmonės, kurie bando pažeisti įstatymus, švengti įstatymus. Taigi turime atsargiai elgtis ir mm, sukeltume daug įtarimo apie žmonės, kurie teisėtai veža pinigus. Aš turiu nemažai paliudėjimų, kad taip būna. Jeigu ši pusiausvėra būtų teisinga, tai EKR ir paremtų šios pasiūlymus. Tačiau taip pat reikia galvoti apie proporcingumą. Pavyzdžiui, kalbant apie tai, kad reikia įtraukti iš anksto apmokėtas korteles, reikia galvoti, ar tai yra iš tikrųjų proporcinga priemonė. E, Nuskalitai paprastai, paprastai tikrai nenori būti pagauti ir dažnai su savimi pinigų nesiveža. Todėl pareigų išplėtimas teikti deklaracijas apie nelydimus pinigus, taip yra sveikintinas. Tai būtų taip pat tema diskusijoms tarp šelinių pranešėjų. Žinau, kad kai kas nori ilgesnio laikotarpio ir reikia siekti balanso, kad nebūtų daromas spaudimas nekaltiems žmonėms. Tačiau labiausiai man nerima kelia kai kurie aspektai, kurie atrodo yra skirti institucinėms problemams, o ne pačiai problemai, kurią bandome spręsti. Prašom e, greit trumpiau kalbėti, nes dešimtą po pirmos turime baigti. Ar galiu trumpai labai pabaigti? Atsiprašau, aš negirdėjau, kad sakėte, kad turiu kalbėti tik tai dvi minutės. Taigi, valstybės narės, nacionaliniai finansinės kovos e, skyriai ir tas naujas finansinės žvalgybos skyrius, ar jo įsteigimas iš tikrųjų yra proporcingas. Ačiū. Vis Tolvalds, Alde ir Ekon narys. E, ačiū, dabar turime puikų pavyzdį, kaip, ką reiškia vokti laiką. Labai trumpai. Žinau, kad užduotis visiems, bet kam yra labai sudėtinga, nes komiksuose dar galima pamatyti, kas yra nusikaltelis, nes jis yra paprastai su juoda kaukė, bet realiame gyvenime tai daug sunkiau. Todėl aš džiaugiuosi, kad komisija ir pranešėjai e, siūlo tam tikrus būdus, kaip spręsti realias problemas, kai mums trūksta informacijos, ir aišku, kad visais atvejais mums reikia daugiau bendradarbiavimo tarp finansinės žvalgybos padalinių valstybės narėse ir šie pasiūlymai yra sveikintini. Anksčiau kalbėjusiai minėjo tuos nelydimus pinigus, aš laikosi tos pačios nuomonės, šį pranešimą ir pakeitimus e, teikdami bandysime būti kaip galime veiksmingesni ir dar 50 likusių sekundžių gražinu jums. Barbara Kapel dabar. Danke, danke, Vorsitzende. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dės penkias sekundės, kurios man dabar netikėtai teko, labai mane nudžiugino. Trumpai. Taip, Aišku, šis pranešimo projektas leis e, patobulinti reglamentų 1898 iš 2005 metų tekstą, e, ypač e, aiškesnės apibrieštis tam tinkamas dalykas, taip pat svarbu parametrai, pavyzdžiui, dėl informavimo, dėl taip pat proporcingumo principas yra labai svarbus. Ir jeigu mes dabar išplėsime e, grinųjų pinigų apibrieštai traukiant jas vertingus daiktus ir e, auksą, tai tuomet kaip yra su auksiniu e, laikrodžiu, su kuriuo keliauja, tarkim, asmuo. Taigi labai svarbu sustiprinti į sutarimo momentą, nestiprinti biurokratijos, nedidinti jas ir vis dėlto pagerinti kontrolę. Na ir, pavyzdžiui, reikėtų atsisakyti tokio įprastinio apklausimo, o orientuotis į tokius atvejus, kai jau yra įtarimas. Ir jeigu nėra įtarimo, reikia tuomet vadovautis proporcingumo principus. Aišku, prasminga toliau harmonizuoti ir tokiu būdu geriau e, galėsime kontroliuoti grinų pinigų srautus, tai aišku, patobulins ir kovas su terorizmu. Šiam tikslui be abejo pritarėme. Ana Gomes, please. Ana Gomes. Tikrasis iššūkis bus įgyvendinimas. Atrodo, kad e, tas gyvenimas nebus labai rimtas. Pavyzdžiui, kai valstybės narės e, kalba apie asmens duomenų rinkimą kaip priemonės kovai su terorizmu. Daugum pinigų plovimų užsieima kleptokratai ir tie pinigai grįžta privačiais lėktuvais, ko nepadengia PNR sistema. Čia kalbama apie pinigų siuntimą paštu. Tai ko gero įtrauktų ir tokias paslaugas kaip Western Union, jeigu pasikalbėčiau su Portugalų finansinės žvalgybos skyriumi, tai jiems labiausiai kelia būtent tokių paslaugų teikėjai. Tai ar jie įtraukiami ar ne? Na ir pagaliau mes kalbame apie grinus pinigus ar vertingas prekės. Ar kas nors tikrina kad pasidomėjo kas nors, kad laisviesiams, taip vadinamams sostams, šios taisyklės taip pat taikomas ES. Ačiū. Dabar dvi minutės mūsų pranešėjams, paskutiniams pastaboms, kas norėtų pradėti. Abu. Priešinga tvarka. Taigi, Madi Delvo. Ačiū. Noriu patikslinti, kad papuošalai neįtraukti į, į kategoriją e, tų, tų, tų torių metalų. Galite roliksų turėti kiek norite. Nes priedos yra pateikiamas apibrieštis, kas yra grinųjų pinigų ekvivalentas. Pašto paslaugos, atsakant, anai, jos įtrauktos, bet, bet nėra prievolės deklaruoti siuntimą. Tai taip pat buvo aptariama ir taryboje. Ir galiausiai dauguma pasisakė už tai, kad nebūtų įtraukta prievalė dek teikti deklaraciją naudojantis pašto paslaugomis. Tai bus problema, kurią turėsime aptarti. Jeigu norime įtraukti ar neįtraukti šios nuostatos. Na, mano žiniomis privačius lėktuvus taip pat muitinės turėtų kontroliuoja Dėl bitkoinų. Aišku, tai kelia nuogastavimų dėl e, baudžiamosios veiklo, nusikalstamos veiklos e, su jais, tačiau bitkoinai nėra griniai pinigai ir todėl jie neįtraukti į šį reglamentą. Ir lauksime gero bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Panas Lopes Agilar. Ir labai trumpai, aš pritariu kolegės e, ponios Dilvo išsakytai pozicijai. Mes e, pasižymėjome visus nuogastavimus, kurie yra teisėti ir aišku, mes pritarėme nuogastavimui dėl poveikio paprastiems piliečiams, kurie, kuriems gali būti, kurie gali būti įtirinėjimai e, nepagristai. Tačiau reikia būtent tiksliai šį klausimą ir išdėstyti. Tai nėra susijęs su asmeniniais laikrodžiais ar papašalais ar įprasto bagažo elementais. Daugiausia reikia dėmesio skirti didelėms pinigų sumoms, kurios turi būti deklaruotos aukso e, grinuoliams, Na ir mes kalbėjome apie iš anksto mokėtas korteles, nes pranešama šiaip, kad jomis piknaudžiavimą dideliu mastu siekiant apeiti dabartinį reglamentą. Na, kaip ten bebūtų, turėsime dar per diskusijas ir manevro laisvės tam tikros ir būsime pasirengę bendarbiauti ir atsižvelgti išsakytus argumentus, kurie yra pamatuoti ir e, rasti pamatuotų kompromisų. Ačiū. Taip ir baigiame diskusiją. Terminas pakeitimams yra spalio 25 diena. Antrą lapkričio jų aptarimas, o balsavimas komitetuose gruodžio 4 dieną. Ačiū kolegoms iš ekonomikos ir lybė komitetų. Dėkuoju, Roberto. O lybė posėdis toliau bus tęsiamas 14 val. Ačiū kolegos. Uždėmesi.